mandatus laikysime patvirtintais. Parlamento pirmininkas sulaukė iš APP e frakcijos siūlymo ponę. Pone Kozlovska ir Rajevska delegacijoje ryšiams su Baltarusija bei delegacijoje į Euronės parlamentinę asamblėją pakeisti Juliją Piterę.